narių pareigų. Lenkijos atitinkamos institucijos perdavė informaciją dėl Čimanski imuniteto atšaukimo. Ir šitas prašymas buvo pateiktas atitinkamam komitetui. Per komitete yra gauta atitinkamų kolegų informacijos.